darbotvarkė sieks tolesnių transformacijų, kurios bus dėgiamos tiek Moldovos piliečių, tiek Europos, tiek Europos labui. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Baigiame diskusijas. Pasakysiu, kad yra gautas e, keletas rezoliucijų šią temą ir e, frakcijos pateikė savo pasiūlymus, bus balsuojama vėliau šiandien. 12 valandą vyks balsavimo. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, žodinis klausimas komisijoje dėl jūroje pamestų konteinerių ir e, žalos atlyginimo. Tai yra transporto ir turizmo komiteto pateiktas klausimas. Klausimą pristatys ponas Simpsonas. Penkios minutės jam prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą kalbėsiu transporto komiteto vardu. Kaip jau minėjote, šis klausimas jau pamirštas tiek ilgą laiką, būtent konteineriai, kurie iškrenta iš laivų atviroje jūroje. Tikrai nuostabu, kad tokiais moderniais laikais kasmet dinksta tūkstančiai konteinerių ir didžiųjų jų dauguma iškrenta į vandenynus. Skaičiuojama, kad 10 tūkstančių konteinerių kasmet pametama jūroje milžiniškas skaičius, o kas atrodo dar blogiau, kad vežėjai ir draudėjai dėl to visiškai nepyksta ir susitaiko su tokiais nuostoliais. Europos vandenyse 2000 konteinerių pamirš, pametama ir panašu, kad tendencija auga. Šie konteineriai trukdo navigaciją, taip pat gali užteršti jūrą toksinėmis ir netoksinėmis medžiagomis bei vietos pareigūnai turi užsimti brangiais valymo darbais. Transporto komitetas siekia, kad būtų imtasi veiksmų šiam skaičiai sumažinti, bei siunčia žinę jūreivystės pramoniai ir sektoriai, kad nepakesime, jog situacija testusi. Niderlandų jūreivystės institutas nustatė, kad konteriniai iš krenta dėl to, kad jų svoris per didelis, jie netinkamai mm, pririšami ir dėl kitų panašių priežasčių. Tikrai sunku įvertinti e, ką būtų galima padaryti ir reikia pabrėžti, kad netinkamai pririšus konteinerius, judant laivui, jie pradeda judėti į priekį ir atgal. Ir taip pat netoksinėms medžia... nėra griežtos atsakomybės dėl žalos lygimo už netoksinės medžiagas ir vietos valdžia negauna tinkamų kompensacijų. Ar ketinama prisijimti e, atsakomybę už tokius e, įvykius, ar komisija prisims didesnį atsakomybę keisdama šią nepriimtiną situaciją. Reiktų paprašyti komisijos išnagrinėti esamų tyrimų rezultatus bei pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti e, situaciją, sutvirtinant konteinerius. Taip pat reiktų užtikrinti, kad e, konteineriai neturėtų viršsvorio ir mm, būtų teisingai sukraunami, kad nebūtų pametami jūroje. Taip pat turėtų būti automatiškai šviturėliai prie konteinerių pritvirtinami. Taip pat komisija turėtų panagrinėti galimybę sukurti kompensacinį režimą, kad nenukentėtų pajūrio bendruomenės. Ir galiausiai reiktų grįžti prie e, jūrų transporto sektoriaus atsakomybės. Aš suprantu, kad per didelės audras konteineriai gali būti pametami, bet tikrai nepriimtina, kad konteineriai pametami dėl neprofesionalumo, dėl viršsvorio, neteisingo sukrovimo ar dėl abejingumo šiai problemai, kuri kol kas rodo visas sektorius. Jūroje pametami konteineriai kelia pavojų. 20 tūkstančiai per metus pametama. Tai nepriimtina. Kyla pavojus gyvybėms, būtent dėl to raginame imtis veiksmų. Jūrų transporto pramonė yra abejinga ir nenori nieko daryti. Taigi, ponė pirmininkė, gal mes turėtumėme kažką daryti. E, Dėkoju ponui Simpsonui, dabar komisijos vardu pasisakys ponė Gögen Quinn. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos, noriu padėkoti ponui Simpsonui už labai svarbų klausimą ir už parlamento narių susidomėjimą šią temą iš tikrųjų e, spręsti e, konteinerių, kurie pametami e, jūroje reikalas visų pirma yra tarptautinės jūro organizacijos klausimas. Tačiau komisija ragina valstybės narės laikytis nustatytų procedūrų. Kalbant apie viršsvarį ir konteinerių neteisingą sukrovimą, nėra kokiu nors e, specifinių taisyklių, kurios e, numatytų, kaip konteineriai turėtų būti kraunami ar tvirtinami. E, tuos dalykus reguliuoja nacionalinė ir tarptautinė teisė. Tačiau tokia situacija galėtų pasikeisti, jeigu tarptautinės diskusijos nebus sėkmingos ir kad toliau susidursime su konteinerių praradimo problemomis. E, tada komisija turės pilnai įvertinti tokių galimų priemonių reikiamybę. Kol kas komisija neturi pakankamai informacijos dėl to. E, dėl e, trečiojo klausimo, dėl galimybės atrasti pamestus konteinerius, šį klausimą reikėtų toliau panagrinėti, tačiau tam tikrų šviturėlių įrengimas kainuotų nemažai ir e, būtų problemų padarant tokias atsiekimo sistemas privalomomis. Egzistuoja 2002 m. 59 direktyva, kuri e, įgalioja valstybės narės užtikrinti, kad e, laivo kapitonas privalo informuoti apie bet kokius pamestus konteinerius. Tačiau E, ši alternatyva galėtų būti svarstoma, kai kalbama apie konteinerio atsiekimą logistikos ar saugumo tikslais. Ir pagaliau, kalbant apie žalą patiriamą dėl e, praturiamų, e, pametamų konteinerių, tai gali būti sprendžiama pasinaudojant 2009-20 direktyvą ir 2005-35 direktyvą. 2004 direktyva 35 dėl aplinkosangos e, e, atsakomybės kalba apie žalos atlyginimą, kai į jūrą patenka pavojingos medžiagos. Papildomas priemonės sukurti kompensacinį režimą dėl žalos atlyginimo e, praradus konteinerius turės būti svarstomas atsižvelgiant į proporcingumo principą. Komisija galvoja, kad e, šioje stadijoje prioritetas turėtų būti teikiamas tarptautinės jūrų organizacijos iniciatyvoms. Dėkuoju dabar frakcijų atstovai pasisakys. Pirmasis dvi minutės kalbės ponas Rikė, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū pirmininkė. Mes, kalbėdami apie Europos vandenis, turėtume labai rimtai žiūrėti šią problemą, nes tai susijęs su tarša, apie tai jau buvo kalbėta. Reikia prisiminti, kad kai kurie konteineriai nepaskesta, o plaukioja vandenyje ir jie kelia labai didelį pavojų navigaciniam saugumui dideliems laivams, bet ir mažiems žvejybos laiveliams ar privatiems e, laivams. Tai kelia pavojų žmogus gyvybei. Taigi problema yra labai rimta. Komisija atrodo sako, kad ji neturi informacijos ir negali dėl to imtis veiksmų arba laiko, kad dabartinės teisėkros priemonės e, turi būti pritaikytos. Tačiau mes realybėje tos problemos visiškai nesprendžiame. Reikia pasiūlyti veiksmingas priemonės, reikia veikti preventyviai, kitaip tariant, pasakyti, reikia pasižiūrėti, kaip konteineriai yra e, pakraunami, sutvirtinami, reikia pasižiūrėti ir į pačius konteinerius ir rasti nepernelyg brangų būdą įdėkti šviturėlių sistemą. Ji leistų mums nustatyti pamestų konteinerių buvimo vietą ir tada laivai galėtų apiplaukti juos, tokiu būdu apsaugotume žmonės ar galėtume identifikuoti konteinerius su toksiškomis medžiagomis. Reikia taip pat turėti galimybę nustatyti, kokios yra toksiškos medžiagos konteineriuose ir siekti išvengti ekologinių nelaimių. Kalbame apie labai rimtus atsakomybės klausimus. Apie tai buvo kalbėta ir paklausime žodžiu. Reikia turėti galimybės nustatyti, kur yra konteineriai, kas yra savininkas tai susijęs su kompensacijomis. Jeigu nėra apibriežti tie dalykai aiškiai, tai kompensavimo procesas yra labai sudėtingas. Mes nenorime iškirsti iš komisijos, kad nėra galimybių nieko padaryti, bet nepamirškime, kad kalbame apie aplinkosaugą ir apie žmogaus gyvybės. Dėkuoju ponui Rikė, dabar ponas L. Kadravi. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos frakcijos vardu norėčiau prisijungti prie klausimo, kurį uždavė Brian Simpson transporto komiteto pirmininkas. Konteinerių praradimas jūroje ir šių konteinerių turinys, nepamirškime, kad apie tai taip pat kalbama, tikrai yra neįvertinta ir nesuvokta problema, kaip E, žinoma, vien Europos vandenyse kasmet pametama 2000 konteinerių sunkios pasiekmes aplinkai, darbuotojams kitose laivuose, pajūrio regionams. Jie turi dėti daug pastangų šioms šiukšliams surinkti. Taigi reikia spręsti problemas. Jos atsiranda dėl įvairiausių priežasčių. Audra, prastas sukrovimas, viršsvoris, prastas pritik, pritvirtinimas. Manyčiau, kad um, reikia imtis Europinės iniciatyvos, nereikia pasyviai laukti tarptautinės jūrivystės organizacijos iniciatyvų, reikia uh, registruoti panašius įvykius, didinti uostų samoningumą bei um, vystant socialinį dialogą su partneriais siūlyti procesus bei e, teikti pasiūlymus, kaip reikia mokyti pakrovėjus, pavyzdžiui. Ir kaip kolega pažymėjo, e, šviturėlių problema galėtų padėti išspręsti ne tik šią, bet ir kitas logistinės problemas. Taigi, ponė komisarė, ragina artimiausių metų pateikti šiek tiek konkretesnių iniciatyvų. Ačiū ponė Elkadraui. Dabar liberalų frakcijos vardu ponė Maisner. Dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Antraštėse laikraščiuose e, kartais galima pasiskaityti, kad e, kartais pakrantės pasiekė vertingi kroviniai ir gyventojai džiaugiasi, kai kada randa gyventojai pilną konteinerį guminių antyčių. E, šiaip ar taip problema egzistuoja, reikia imtis veiksmų ir šiandien tas akivaizdu Niderlandų vyriausybė uh, kadangi jai rūpi šis klausimas, ėmėsi aiškintis, kodėlgi e, nutinka šios problemus įvardintos įvairiausios priežasčios. Pirmiausia, konstatuota, kad egzistuoja europinės taisyklės dėl pakrovimo krovinių, taigi mes turime taisyklės, reikia jas tik įgyvendinti. Ir e, nors visi turi vadovą, kaip tą daryti, bet vos 64 procentai laivų tą daro teisingai, be to laivo įgulos, e, kai vežama krovinius nedideliais atstumais pernelyg anksti atpalaiduoja mm, krovinius. Ir visos tos priežastys lemia didelę žalą aplinkai. Iš ties 70 procentų laivų atliek laivų paskesta jūroje, bet kas nutinka dung, dugnui 15 procentų pasiekia kraš, krantus ir 15 procentų plaukia, o iš šie 15 e, procentų kelia milžišką grėsmę kitiems laivams, platformoms jūroje ir, a, aišku, aplinkai. Taigi reikia išsiaiškinti, e, ką galime padaryti, kad sumažintume tų skaičius bendrauti su uostais ir krovimo organizacijomis bei nuolat atlikti mm, patikrinimus. 2000 jūrinių konteinerių yra tikrai per daug bei atlikti e, galimybių tyrimus e, užtruks per neik ilgai. Todėl turime imtis priemonių, nes sėdėti susidėjus rankas nebegalima. Ir ponas Paška paskutinis kalbėtos frakcijų vardu. Dėkuoju, ponė pirminkė, gerbimoji komisarė. E, kai kalbame apie žalos atlyginimą dėl pamestų konteinerių, iš tikrųjų iškyla problemos e, ir e, tų prekių savininkams, vežėjams ir taip pat draudikams. jie turi užtikrinti tam tikrų tarptautinių e, standartų jūroje laikymasi. Ir pirmiausia, sprendžiant šią problemą, mano nuomonė, reikėtų susitelkti ties e, e, kontroliavimu, kaip tos prekės yra sukraunamas ir sutvirtinamas laivuose. Iš tikrųjų, tik tai, jei praktikoje žinosime, ar, tik, ar tikrai laikomasi taisyklių, galėsime mes galvoti, ar reikia dar papildomų taisyklių greta to, kokie teisės aktai jau egzistuoja. Dėkoju. Dabar ponas Higgins. Ačiū, pirmininkė. Mano kolega Brianas Simpsonas iškėlė labai svarbų klausimą. Turiu pasakyti, kad e, manęs visiškai netenkina ponios komisarės atsakymas. Jis sako, kad e, neketina nieko daryti, e, siekdama naujų, naujų postumių. Jeigu pažiūrėsime į statistiką, tai matome labai neigiamą. A, tendencija. Apie 50 procentų laivyboje pervežamų e, krovinių yra netoksiniai kroviniai. Bet e, tendencija yra grėsminga, ją reikia reguliuoti. Reikia pasakyti, kad dabar konteineriniai laivai plaukia daug greičiau negu kad e, negu kad birius krovinius vežantys laivai. Jeigu pažiūrėsite į e, laivų, kurie yra konteinerovežiai e, parką, pamatysite, kad jis yra smarkiai pasenęs. Todėl, ponė komisarė, tikrai reikia teisėkuros iniciatyvų. Negalima likti abejingams. Mes taip pat e, turime užtikrinti, kad e, tie laivai, kurie plaukia ES vandenyse, būtų atsakingi už padarytą žalą. Čia mums reikia veikti, nes situacija vis labiau blogėja. E, ir, kaip sakė panas Simpsonas, e, dauguma iš e, incidentų kyla būtent dėl žmogiškųjų klaidų. Labai ačiū. Toliau ponia Ajala Sender. Dėkui, pirmininkė. Šiuo metu lapkritį sukaks aštuoni metai nuo prestiž nelaimės kur šimtas tūkstančių naftos kuomet šimtas tūkstančių tonų naftos išsiliejo į jūrą. Tuomet e, plėtros ministras priėmė labai neteisingą sprendimą ir tai Galicijos pakrantė atnešė baisių pasiekmių. E, Tuo metu matėme daugybę konteinerių plaukiančių jūroje. Jie buvo tarsi projektilės, e, už kurių kliūdavo kiti laivai, krovininiai ar kruiziniai. Lash at Sea projektas parodo, kokios yra didžiausios problemos apmokant e, darbuotojus, e, užsimančius pakrovimu, taip pat laivo E, įgulų mokymo problemos. Mums reikia pagerinti techniką, pakraunant konteinerius, taip pat e, projektuojant pačius konteinerius. Dėl išlaidų rizikos analizės reikia geriau vertinti šias pabaisas plaukiančias jūroje, ir siekti užkirsti kelią tolesniam konteinerių praradimui jūroje. Komisija turi imtis prevencinių priemonių kaip galima greičiau tam, kad būtų galima mm, geriau apmokyti įgulas, reikia užtikrinti didesnį saugumą uostuose, reikia geresnių e, stelažavimo e, technikų ir panašių dalykų. Dėkui. Dėkuoju. Kolegos, norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai nepadeda tai, jog jūs taip greit skaitote, kad jūs geriau suprantate. Ne, nebūtina čia lenktyniauti, kas greičiau skaito. Ir jeigu jūs jau skaitote, tai norėčiau priminti, kad galite perduoti savo kalbas raštu vertimo žodžiu tarnyboms ir jūs kolegos galės geriau suprasti. O dabar ponas Leiktvirdas, vieną minutę, ačiū ponė pirmininkė, pabandysiu atsižvelgti jūsų pastabą. Nepaprastai džiaugiuosi, kad 16 amžiuje nebuvo Europos komisijos. Jeigu tai būtų buvę, tai Kolumbas ir E, jo bendrakaleiviai būtų nuskendę, atsitrenkę konteinerį ir tikrai nebūtų pasiekę e, JAV dabartinės Šiaurės Amerikos krantų. Aišku, kažką reikia daryti, bet ką, kažką sako komisija, mes nieko negalime, su tuo nereikia ir negalima susitaikyti. Jeigu žinome, kad pakrovimas netinkamas, kad yra viršsvoris, kad stelažas netinkamas, ir kad ne per audras nukrenta konteineriai į jūrą. Ir žinome, kad viena valstybė, pavienė valstybė nieko nesugebės pakeisti. Tai ką turime daryti? Reikia kreiptis į komisiją, kuri privalo užtikrinti, kad būtų panaikinta ši nepriimtina praktika Europos vandenyse. Mes kalbame ne tik apie žalą aplinkai, bet ir pavojų žmonių gyvybei. Kas uh, gali, kas nutinka, kai nedideli laivai atsitrenkia į šios konteinerius Atlanto vandenyne, jie nuskęsta. Tikrai nėra labai linksma e, ilgą laiką su gelbėjimo liemene Atlanto vandenyne laukti pagalbos. Taigi neprimtini įvykiai tęsiasi ir turi komisija kuo greičiau imtis veiksmų situacijai pakeisti. Pavojinga, neprimtina bei komisija turėtų e, prisimti atsakomybę, ką privalo padaryti ir imtis veiksmų. Ačiū. Dėkui ponui Leichtfried. Dabar spontaniškos diskusijos. E, žodis kolegijai Pirilijo, prašom. Entschuldigung, Herr Kollege Pirilio. Atsiprašau, ponas Pirilio. Pirmininkas pasitaiso. Presidente, non, eh, per la verità non ti sentiva la voce. Dėkuoju, negirdėjau, pirmininkė, jūsų. Manau, kad šis klausimas dėl konteinerių prarastų jūroje yra labai svarbus. E, kalbame apie nepaprastai rimtą problemą ekonomikai ir ES įvairiems regionams. Manau, kad būtina, jog komisija įkurtų tam tikrą draudimo sistemą ar draudimo fondą, kad būtų galima kompensuoti už prarastus konteinerius jūroje. Taip pat reikėtų pagerinti krovinių plūgnimo jūrą saugumą, reikia dėkti griežtesnės privalomas taisyklės e, tiek operatoriams, tiek inspektoriams prospektavimui prekes pervežant, ypač toksiškas prekes pervežant. Mums reikia draudimo fondo, kuris jau buvo minėtas ir kitų keleto kalbėtojų. Ačiū. E, dabar ponas Simpsonas. Pirmininkė, trumpai pasakysiu, kad komisijos atsakas į mūsų klausimą žodžiu mane nuvylė. E, vertinu tai, kad pasaulinis sutarimas būtų idealus sprendimas, taip pat e, teiginius, kad tarptautinė jūrininkystės organizacija reikia įtraukti, bet į vieną iš lėčiausiai veikiančių organizacijų. Mes norime, kad būtų imtas veiksmų dabar. Komisarė, jeigu aš 2000 e, dėžių su sunkiaisiais metalais tyčia išmeščiau jūrą, tai būčiau baudžiamas. Bet mes leidžiame kiekvienais metais tokiems dalykams vykti ES vandenyse. Prašau jūsų, noriu pasakyti, kad jūs negalite būti poncijais, pilotais ir nusiplauti rankų šios problemos akivaizdoje. Ši problema rimtėja, ji labai yra gili ir jūs turite spręsti šią problemą. Tai nėra problema, kurią galite užmaskuoti įvairiais žodžiais, sakydami, kad reikia vertinti tai, kažką kitą ar panašiai. Klausykite, ko sakė nariai ir prašome pabandyti jūsų ką nors padaryti, išspręsti šią problemą. Ačiū ponui Simpson. Diskusijas apibendrins komisarė Gigim Quinn. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju visiems nariams pasisakiusiems per diskusijas. Suprantu e, mūsų diskusijų svarbą. Prašoma komisijos nestovėti vietoje. bei e, imtis priemonių, kurios išspręstų problemą. Akivaizdu, kad diskusijos parodė, kaip svarbu kalbėti apie šį klausimą. Reikia galvoti apie žmonių gyvybės, aplinkos apsaugą ir ponė Maisner kalbėjo apie guminės antytės, taip pat buvo paminėtas Kolumbas, taigi problemų plotmė labai didelė. Ir tikrai džiaugiuosi, kad Kolumbas beje Šiaurės Airijoje buvo apsilankę savo laiku. Norėčiau pabrėžti visiems nariams ir ypač ponui Simpsonui, kuriam nepaprastai artima šis rytis, kaip reikiu, kad mes dedame didelės pastangas, labai rimtai žiūrime į šį klausimą, suvokiame, kad vis daž, da, daugiau kasmet konteinerių jūroje pametama. Taip pat norėčiau patikinti, kad komisijos vicepirmininkas Kalas ieško sprendimo, nemano, kad tai susiję tik su netinkamu sutvirtinimu, bet ir su konteineriu viršsvoriu. Aišku, viskas dar priklauso ir nuo e, laivų amžiaus, kaip ponas Higginsas teisingai e, kalbėjo. Tikrai saugumas, sauga yra komisijos prioritetai, negalima nuo jų nusisukti Akivaizdu, kad mes visi ir ypač vicepirmininkas Kalas Vartys reikia imtis papildomų veiksmų, stengsime aktyviai bendradarbiauti su ponu Simpsonu ir su visų komitetu. Aišku, reikia pažvelgti, kokius instrumentus mes turime kovojant su o, teršalais ir už saugą, o dėl konkrečių veiksmų europinių lygių daryti nieko nereikia, nors pritariu Jums, kad tarptautinė jūreivystės organizacija dirba labai lietai, mes turime spausti, ieškoti greitesnių sprendimų. Tikrai žinau, kad vicepirmininkas Kalas e, mano, kad šios klausimus reiktų kelti būtent e, tarptautinėje jūrų organizacijoje bei mm, aiškintis, ką ten galima padaryti. Globali strategija turi egzistuoti ir tai padės išsaugoti lygias konkurencijos sąlygas bendrijos ir nebendrijos vežėjams. Baigdama norėčiau pabrėžti, kad tarptautinėse organizacijose reikia apie tai kalbėti. Mes tarptautinė jūro organizacija esame tik stebėtojai bei siekiame bendradarbiauti ten su valstybėmis narėmis. Aišku, aš perduosi mm, vicepirmininkui Kalas tai, kas buvo pasakyta per šiandienos diskusijas ir mes tikrai atsižvelgsime į visus pateiktus pasiūlymus ir į visą išreikštą susirūpinimą. Ačiū. Baigiame diskusijas šią temą. Pereiname prie ponios Maisner pranešimo integruota jūrų politika. E, dabar keturios minutės.